Gerbiami kolegos, grįžtame prie mūsų darbo atvarkės, pereisime tarybos ir komisijos pareiškimų dėl užsienio investicijų strateginius sektorius. Iš karto suteiksiu žodį tarybos vardu poniai Eli. So, will... Dėkuoju. Aš kalbėsiu labai trumpai, todėl kad užsienio investicijų tema investicijų į strateginius e, sektorius kol kas dar neaptarta taryboje, todėl e, taryba dar neturi savo pozicijos šito klausimu.